Prašyčiau visų susėsti, nes noriu matyti, kiek e, kolegų yra susirinkę ir norėčiau pradėti posėdį. Jeigu jau visi susėdo ir pasi, pasiruošė į balsavimo korteles, Noriu pradėti šį svarbų posėdį ir jeigu niekas neprieštarauja darbo tvarkiai, laikysime darbo tvarkę patvirtintą, ji gana nesudėtinga šiandien. Ir noriu, e, kaip įprasta, perskaityti keletą pirmininko pranešimų. Vertimas šiandien yra 16 ES kalbų. Taip pat noriu Jūs informuoti, kad kaip įprasta, posėdžio pro, e, dokumentai yra į meeting svetainėje, taip pat posėdžis, posėdis transliuojamas internetu. Taip pat noriu informuoti, kad Prancūzijos kanalo M6 e, filmavimo komanda e, filmuos mūsų posėdį, filmuos mūsų balsavimą. Ir balsuosime elektroniškai. Tai svarbus momentas. E, mūsų darbe, nes pasiekėme mūsų darbo galutinį etapą ir kolektyviai, kolektyviniu balsavimu patvirtinsime tą darbą. Noriu dar kartą visiems padėkoti e, abiem pranešėjam už puikų jų darbą, bei taip pat visiems šešėlinės pranešėjams, kurie aktyviai dalyvavo šiame darbe, nes teko išnagrinėti daugiau nei tūkstantį pakeitimų kuriuos patikėjome visi mes. Noriu padėkoti visiems, kurie padėjo šiame, mums šiame darbe. Noriu padėkoti sekretoriatui, visai komandai, kuri dirbo, keturiems, šešiems žmonėms. Kristinai ir visai jos komandai už, už tai, kad paliko svarbę žy, žymę šiame darbe, taip pat abiem koordinatoriam. Ir žinoma, jums jūsų padėjams, jūsų komandoms, nes darbas buvo rimtas ir sudėtingas, mes, mums teko svarbi užduotis, svarbi mūsų bendrijos ateičiai. Ir kai mums pavyko dirbti kolektyviai, buvo pasiektas kompromisas, neišvengiamai, tai savai mes suprantama, tokiame darbe vieniems jis nepakankamas, kitiems e, norėtųsi kažko kito, bet tai svarbu Noriu padėkoti už darbo kokybę, už e, svarbą šio darbo. Ir dabar pereisime prie balsavimo. Tikiuosi, kad balsavimas bus aiškus ir kad, daugumos, kad dauguma priims sprendimą. Sausio 17-ąją šis pranešimas bus teikiamas plenariniam posėdžiui ir tikiuosi, kad parlamentas viską suspės laiku ir kad mes su Europos komisijos nariu atsakingu už sveikatos klausimus viską užbaigsime, kad mūsų darbas būtų užbaigtas. Ir nebelaukdamas noriu perėti prie balsavimo. Balsuosime dėl visos eilės kompromisų. Kaip žinote, parengti 51 kompromisas, kompromisai. Ir dėl kompromisų balsuosime elektroniškai, bus taip pat balsavimo atskiromis dalimis dėl kai kurių e, klausimų, visą tai numatyta balsavimo sąraše. Kompromisai nėra e, surašyti iš eilės, viskas yra balsavimo sąraše. Taigi, nebelaukiant daugiau, kreipiuosi abių pranešėjus ir noriu pasiklausti, ar ponas Bartstas, ar ponas Lins norėtų ką nors pasakyti prieš mums pernant prie balsavimo, prie balsavimo dėl pranešimo. Norbertai, ar norite ką nors pasakyti? Ne, jūs viską pasakėte, galime pradėti balsuoti. Bartai? Puiku. Nežinau, kaip bus po kitų rinkimų, kaip viskas atrodys, kokia bus situacija, bet dabar atrodo visi labai susiklausę. Dabar bals, balsavimas. Pirmasis kompromisas. Prašau balsuoti elektroniškai. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Le vote est fermé. Baigėme balsuoti. Kompromisas patvirtintas, ačiū. Toliau balsuojame dėl antrojo kompromiso trečiajame puslapyje. Ir balsavimas prasideda. Kaip ten paprastai? balsuoju, atsiprašau, iš, anksto, iš naujo balsuojame. Emocijos mane veikia. Septintas kompromisas, antrame puslapyje, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Toliau šeštas kompromisas antrajame puslapyje. Tažu, e, taip, antrajame puslapyje, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Toliau antras kompromisas, trečiajame puslapyje, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Antras kompromisas patvirtintas. Toliau 49 kompromisas penktajame puslapyje. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Toliau dešimtasis kompromisas. Šeštajame puslapyje prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Toliau trečias kompromisas. Taip pat šeštame puslapyje prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Pritarta. 50 kompromisas. Septintame puslapyje. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Kompromisas patvirtintas. Toliau e, 11 123 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 11.32 e, pakeitimas. Jis atkrenta, sako pirmininkas. Ne, kas už, balsuojame keliant rankomis. Kas prieš, susilaikė, atmestas pakeitimas. 492, e, kas už, kas prieš, susilaikė, siūlau pasitikslinti elektroniškai dėl 492 pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas, atmestas pakeitimas. 31 kompromisas 8 puslapyje. Balsuojame elektroniškai, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Kompromisui. 47 kompromisas, 8 puslapis, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 51 kompromisas, 9 puslapyje prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Penktas kompromisas, taip pat devintame puslapyje, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Toliau balsuojame dėl e, 1102 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Ketvirtas kompromisas dešimtame puslapyje prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam kompromisui. Toliau periname tre, tri, prie 13 kompromiso 13 puslapyje. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas, kompromisui pritarta. 23 kompromisas 14 puslapyje. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 25 kompromisas taip pat 14 puslapyje. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 29 kompromisas, taip pat 14 puslapyje, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 38 e, kompromisas 15 puslapyje. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 48 kompromisas taip pat 15 puslapyje, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Toliau 19 kompromisas 17 puslapyje, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame pritarta. Šeštas kompromisas, 18 puslapyje, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Toliau balsuojame dėl 18 kompromiso 22 puslapyje. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Kompromisui pritarta. E, toliau e, 584 pakeitimas. Kas už, kas prieš? Patikrinsime, kaip balsavimo dėl jo dėl 584. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. 43 pakeitimas toliau. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 44 kompromisas, taip pat 22 puslapė, prašau balsuoti. Le vote est fermé. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam kompromisui. Aštuntas kompromisas 23 puslapyje. Prašau balsuoti. Le vote est fermé. Balsavimas baigtas. Pritarta. Devintas kompromisas 24 puslapyje. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 46 kompromisas toliau 26 puslapyje. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Toliau 1136 pakeitimas keliat rankas kas už, kas prieš Siūlau pasitikrinti elektroniškai dėl 1136 pakeitimo. Prašau balsuoti. Le vote est fermé. Balsuoti baigiame. Pritarta šiam pakeitimui. Toliau periname prie 37 kompromiso 30 puslapyje. Prašau balsuoti. Le vote est fermé. Balsavimas baigtas. 37 kompromisui pritarėme. Toliau balsuojame dėl 652 pakeitimo, dėl dviejų jo dalių. Pirmoji dalis, jeigu, dėl, jeigu jai pritarsime, nebaltuosime dėl antrosios. Taigi, kas už pirmąją dalį? Kas prieš? Susilaikę. Pirmąjį dalį pritarėme, dėl balsuosime dėl antrosios. Kas už antrąją šio pakeitimo dalį? Kas prieš? Antroji dalis atmesta. Ačiū. 34 kompromisas toliau. 32 puslapyje prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta šiam kompromisui. Dabar periname prie 41 kompromiso 33 puslapyje. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar 20 kompromisas 34 puslapyje. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Kompromisui pritarta. 28 kompromisas, taip pat 34 puslapyje, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Toliau 42 kompromisas 35 puslapyje. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 11 kompromisas 36 puslapyje. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. 11 kompromisui pritarėme. Toliau periname prie 14 kompromiso. Atsiprašau, sako pirmininkas, kažką praleidau. 12 kompromisas prieš tai 38 puslapyje. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dabar 14 e, kompromisas 39 e, puslapyje. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 21 kompromisas, taip pat 39 puslapyje. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 702 e, pakeitimas toliau. Kas už? Kas prieš? Siūlau balsuoti dabar elektroniškai dėl 702 pakeitimo. Prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmestas. sakiau, balsuosime dėl 15 kompromiso. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Toliau balsuosime dėl 719 pakeitimo. Dėl dviejų jo dalių. Dėl pirmosios dalies 719. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Pritarta. Dabar dėl antrosios dalies. Kas už antrąją dalį? Kas prieš? Antroji dalis atmesta. Ir dabar 17 kompromisas 43 puslapyje e, Prašau balsuoti. Le vote est fermé. Baigiame balsuoti. Pritarta. 22 kompromisas, 44 puslapyje prašau balsuoti. Viskas pasidarė monotoniška, bet ką jau padarysi, balsavimas baigtas. Pritarta šiam kompromisui. Ir dabar balsuosime. Dėl 794-49 e, puslapį esančio pakeitimo. Ne, kažką pamiršau, sako pirmininkas. Yra tokių, kurie tikrai seka atidžiai darbą. Taigi, iš tikrųjų balsuosime dėl 39 kompromiso 48 puslapyje. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. 39 kompromisui pritarta. Toliau dabar balsuosime D. 794 pakeitimo, kas už, kas prieš, 794 pakeitimui pritarta. Toliau periname. Kiti atkrenti ir verčiame puslapius. 24 kompromisas 52 puslapyje toliau. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Kompromisui pritarta. Toliau. Balsuojame dėl 26 kompromiso 56 puslapyje. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Šiam kompromisui pritarta. Toliau 849 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta šiam pakeitimui. Dabar balsuojame dėl 27 kompromiso. 58 puslapyje prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Kompromisui pritarta. Toliau. 30 kompromisas 60 puslapyje. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Šiam kompromisu pritarta. Toliau 32 kompromisas 62 puslapyje. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Kitas balsavimas dėl 912 e, pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Siūlau pasitikrinti elektroniškai dėl 912. Prašau balsuoti. Le vote est fermé. Balsavimas baigtas. Pakeitimas atmestas. Toliau balsuojame dėl 913, 914, 915 ir 16 ir dėl visų šių keturių pakeitimų kartu. Kas už? Kas prieš? Visi jie atmesti. Toliau 919 e, pakeitimas. Kas už? Kas prieš? šiam pakeitimui pritarta. Ne 123, 24, 25, bei 900, ne, dėl keturių pakeitimų siūlau balsuoti visų draugė. Kas už visus šios pakeitimus? Kas prieš? Pasitikrinsime elektroniškai. Prašau balsuoti. Le vote est fermé. Balsavimas baigtas. Šie visi pakeitimai atmesti. Alors, nous allons voter. Toliau. 925. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atrodo, kad atmesta, bet siūlyčiau pastikrinti elektroniniu būdu. 925. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmesta. Devinšimtai trisdešimt trečias. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 33 kompromisas, 67 puslapis, balsuojame. Balsuoti baigiame. Priimta. Trisdešimt penktas kompromisas, šešiasdešimt devintas puslapis, balsuojame. Balsuoti baigiame. Priimta. 36 kompromisas, 70 puslapis, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. Devyni šimtai septyniasdešimt šeštas. Kas už? Septyniasdešimt antram puslapį. Kas už? Kas už? kas, kas prieš, 976, kas susilaiko, ko gero atmesta, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu, 976 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Atmesta. Kelkit rankas, kad gerai matyčiau, kai balsuojate. 986. Kas už, kas prieš. Priimta. Toliau. 40 kompromisas, 75 puslapis. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Priimta. Toliau. Reikia šiek tiek keliauti toliau. 45 kompromisas. 81 puslapis. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigėme. Priimta. 1066. Kas už? 81 puslapis, 1066 pakeitimas. Kas už? 1066. Kas prieš? Susilaiko. Primta. Toliau. Tūkstantis aštuoniasdešimt septintas. 84 puslapis. Atsiprašau, sako pirmininkas. 1085. 1085. 83 puslapį. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Toliau žodinis pakeitimas 1087. Kas būtų prieš šį žodinį pakeitimą? Tai balsuokime dabar. Kas už 1087, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau 1101. Kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. Toliau 1125 pakeitimas. Pone Dornano paprašė kad būtų balsuojama vardiniu būdu. Niekas, jei neprieštarauja tam, ar kas nors. 1125, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 1126, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 1134. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 1135. Dvi dalis. Pirma dalis, kas už, kas prieš, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš. Antroji dalis paprašyčiau elektroniniu būdu balsuoti. 1135 pakeitimas, antroji dalis. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Antroji dalis atmesta. Toliau keliaujame. 1139 pakeitimas irgi dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, Primta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 1140, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 1141, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta priimta. Dabar 54 pakeitimas. Keliant rankas balsuojame. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Septyniasdešimt pirmas. Arba aš, ar mes nepadarėm klaidos? Nereikia mums dėl 51 balsuot. Prieš balsuojant dėl 54 turim dėl 51 balsuoti. Atsiprašau, aš paskubėjau, sako pirmininkas, kad nepavėluotume į lėktuvus. Pone Dela, jūs visot ketvirtadienį sakote, aš labai skubu, labai skubu, tai Ir aš paskubėjau, nubėgdamas į priekį. Taigi, kaip prašo Norbertas, nes yra du bendra pranešiai, kurie labai seka situaciją. Taigi, Norbertas Linsas ir Bart Stasas. Balsuojame dėl 51 pakeitimo. Kas už, kas prieš. Siūlau elektroniniu būdu 51 pakeitimas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dėl 54 jau balsavom. Toliau 71. 71. 93 puslapis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Toliau balsuojame 124 pakeitimas, 98 puslapį. 124, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 145, šimtajame puslapyje, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Toliau. 169. 103 puslapyje. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Toliau. 210 pakeitimas, 108 puslapis, 210 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau balsuojame. 331 pakeitimas 120 puslapį. Ar pasirengė 331, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 339. trys dalis čia yra mums reikia balsuoti, kadangi 50 kompromisas patvirtintas, turim balsuoti tik dėl, tik dėl antros dalies. Balsuojame tik dėl antros dalies. 339 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Antra dalis patvirtinta. 345 ponios Dornano Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Toliau keliaujame 389. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta Pirmoji dalis primta. 389. Antra dalis. Kas už, kas prieš. Antroji dalis atmesta. Toliau. 421 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 422 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Toliau 445, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 445 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Toliau keliaujame. 455 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 455 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Toliau citatos. Pirmoji. Balsuoja. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Ketvirtas pakeitimas ir septynioliktas yra kartu, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Aštuntas ir trisdešimt pirmas pakeitimai kartu, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 10 ir 32 kartu, kas už, kas prieš. Kelkite rankas, nes aš nelabai matau, prašo pirmininkas. 10 ir 32, kas už, kas prieš. Priimta. Bet patikrinkime elektroniniu būdu. 10 ir 32. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šešioliktas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Aštuonioliktas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 19. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dvidešimt trečias. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dvidešimt šeštas. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 27. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 28. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Balsuojame dėl viso pranešimo. Matau, kad Bartas laukia, labai laukia, koks bus rezultatas. Taigi balsuojame dėl viso pranešimo projekto. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimtas. 23 už, 5 prieš, 1 susilaikė. Thank you. Merci, les deux rapporteurs. Que... Dėkoju, dėkoju abiem pranešėjams. Ar jūs norėtumėt ką nors pasakyti? Siūlau dar šiek tiek palaukti, sutikime žodį mūsų pranešėjams. Taip, dėkoju, aš nenoriu užtęsti mūsų posėdžio, aš tiesiog norėčiau visiems padėkoti, dėkoju už tai, kad mes taip aiškiai balsavome. Tikiuosi, kad šiam dokumentui sausio mėnesį bus taip pat gausiai pritarta ir plenarime posėdėje. Bet to norėčiau padėkoti šiltai sekretoriato darbuotojams, savo padėjėjams. Jie iš tikrųjų dirba puikiai. Dėkoju. Bartai. Bartai iš Stas, prašau. Taip, aš manau, kad rezultatas yra puikus. Tiek kalbant apie turinį, tiek apie kitus dalykus ir dėkoju Norbetui už puikų bendradarbiavimą. Mes tikrai labai gerai bendradarbiavome. Dėkoju sekretariato darbuotojams, mūsų darbuotojų komandams tiek žaliųjų frakcijų, tiek EPP frakcijoje. Ir dėkoju visiems. Iš tikrųjų dirbti nebuvo lengva, bet aš manau, kad darbo rezultatas yra tikrai labai geras. Dėkoju. Dėkoju ir aš taip pat, daug nedelsdamas, norėčiau pasak, padėkoti Jums už darbą. Mes sakėme nuo pat pradžios, kad būtų labai svarbu pritarti šiam dokumentui didelį balsų persvarą ir balsuosime plenarme posėdėje sausio mėnesį ir siunčiame jiems aiškę žinę. Ir mūsų komitetas baigė savo darbą šį vakarą. Ir mes darysime viską, kad komisijos narys atsižvalgtų į mūsų kolektyvinio darbo rezultatus. Ir mes norime, kad žmonių sveikata būtų apsaugota geriau. Ir mes sugebame, e, sugebėjome, patvirtinami šį dokumentą, šiandien nusiųsti labai aiškę žinę. Na kągi, dėkoju ir geros kelionės namo visiems.